<clears throat> jie yra įtrauktas taip pat ir regionų komitetas, jo atstovai. Ta taip pat labai svarbu pabrėžti, kadangi būtina labiau atsižvelgti į regionų poziciją, regionų nuomonę, tam, kad galėtume kurti piliečių regionų Europą. Mums taip pat pavyko pagerinti valdymo struktūrą, siekiant e, išvengti tam tikrų interesų konfliktų tokiu būdu. 75 procentai lėšų bus skiriama Europos investicijų bankų, kita dalis skiriama nacionalinių investicinių bankų ir mes tikimės, kad tokiu būdu 100 procentų galėsime panaudoti visas numatytas lėšas. Ačiū, nematau kito pranešėjo, pana Gvaltiera. Taigi dabar poniai Bienkovskai komisijos vardus teiksiu žodį kalbėti. Ačiū, pirmininkė mėly parlamento nariai. Šios dienos diskusijos dėl programos Invest EU pabrėžia Europos parlamento paramą komisijos iniciatyvoms skirtoms investicijoms skatinti, noriu Jums už tai padėkoti. Dar vienas sustrimas, kuris buvo pasiektas su taryba dėl <clears throat> InvestEU programos turėtų būti pakankamai greitai pradėtas įgyvendinti. Tokiu būdu nuo pirmosios dienos e, kitos daugiametės finansinės programos galiojimo e, galima bus nedelsiant imtis veiksmų, supaprastinant e, esamų finansinių priemonių panaudojimą, vadovaujantis vienu bendrų taisyklių rinkiniu, užpilant investicinės spragas ir optimizuojant investicinės situacijas, skaitmeninimas, socialinis, socialinis būstas, miesto transportai. <clears throat> tai yra vienas iš kelių sričių, kuriams nepakanka finansavimo e, rinkose. <clears throat> Todėl būtų galima pastelgti sutelktinį finansavimą kitus šaltinius kad būtų gyventi atitinkami projektai. <clears throat> Komisija remia parlamento pasiūlymus šioje srityje, taip pat aukštai vertina tai, kad e, teisėkuros institucijos nusprendė sustiprinti Europos biudžetinės garantijas. Europos investicijų banko strateginis vaidmuo dabar įtrauktas į reglamento nuostatas, tačiau e, kartu pripažįstama labiau ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankų, e, Europos tarybos bankų, nacionalinių investicinių bankų ir kitų e, institucijų vaidmuo dalyvaujant projektų įgyvendinime. Tai leis mums pasitelkti visas turimas pajėgas tam, kad būtų galima geriau patenkinti vietos poreikius. Gyvenimo programa sutelks visus suinteresuotus subjektus į vieną vienetą ir tokiu būdu <clears throat> bus galima tinkamiau formuoti ir gyveninti investicijų programą bei geriau remti ilgalaikius ES investicinės politikos tikslus. Europos parlamentui ilgalaikė perspektyva tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant e, pasitelkiant šią priemonę, užtikrindant atskaitomybę, skaidrumą bei e, gyvenant nuostą susijusią su kova su klimato kaita. Komisija mano, kad tinkami aspektai tinkamai įtraukti į InvestEU programą. Baigdama noriu padėkoti pranešėjams, šešėjams pranešėjams ir visiems komitetams, kurie prisidėjo prie uh, bendros pozicijos parengimą ir patvirtino per pakankamai trumpą laiką, siekiant e, iki Europos parlamento patvirtinti šį sustarimą. Norėdamas į progą taip pat noriu už tai įvertinti pirmininkančios Rumunijos pastangas, siekiant bendrą sutarimą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar e, regionų vystimo komiteto vardu, ponė Ponas Džentilė turėtų kalbėti, o po to kitas kolega, kuris ką tik atėjo į salę. <clears throat> Ačiū, pana pirmininkė. austerità riorientando la sua rotta. Padėtis iš esmės keičiasi, pereiname nuo taupinom politikos e, prie kitokios politikos, jeigu pažvelgtume pastarųjų metų žimtumo e, duomenis e, ir įvertumėm taip, kad pereinama prie socialinės Europos, tai žinoma, sveikitina. Ir investijų programa padės MVI, e, prisidės prie žiedinės ekonomikos, investicijų į aplinkosaugą, mokymą, švietimą kad žmonės galėtų įgyti naujų, naujų įgūdžių, bus investuojama į ligoninės, sveikatos apsaugą, investijų programa, investuo socialinę ekonomiką, prisidės prie mūsų žmonių gerovės. Tai nauja iniciatyva, kuri padidins žmonių regionuose gyvenimo kokybę, padės kovoti su skurdu. Dėkui. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai ponai Gualtieri. Keturioms minutėms. E. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė pristatyti šio ilgo darbo rezultatą vyko ilgos diskusijos, dėrybos, tačiau rezultatas teigiamas. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjui ponui Fernandesui, šešėliniam pranešėjam, ačiū visiems prisidėjusiam kolegom rengiant šį tekstą. Prieš penkerius metus pradėjome e, šį e, projektą po finansų krizės. E, buvo vykdoma taupimo politika ir kaip tik tai dėl to vis mažiau buvo investuojama, o dabar mūsų tikslas e, yra atkurti investicijų lygmenį, kad būtų galima e, kurti darbo vietas, kad auktų ekonomika. E, Turim galvoje, kokio lankstumo suteikia stabilumo ir augimo paktas, investijų programa dabar padeda keisti uh, mūsų politika atvėrė naujos galimybės per investicijų politiką in, inovacijoms, investicijoms į socialinę sritį, kovą su klimato kaita. Tai e, strateginė lemiamas svarbos turinti priemonė norime užtikrinti, kad e, būtų padedama MVI kad e, būtų skatinamos investicijos į socialinę, tvarę infrastruktūrą. Norime užpildyti tą didžiulę spragą, e, kurią turime socialinėje ekonomikoje, norime e, projektų sveikatos, švietimo, socialinio būsto sritise, pasiekėme sutarimo su taryba, bendrai pavyko pagerinti komisijos tekstą garantijų kaina investuotojams turi būti susijusi tik tai e, su turtu ir su pamatinės veiklos rizika, kad e, taip pat, kad e, palankesnės sąlygos būtų taikomos investicijom į platformas, remiant projektus, kur labiau trūko investicijų. Tai tikslas buvo pasiekti, kad lėšos e, pasiektų tas rytis, kur labiausiai e, jų e, reikėjo. Išskirtinis vaidmuo suteiktas Europos investicijų bankų, bet taip pat ir nacionaliniam skatinamojo finansavimo bank, bankams, kurie tiesiogiai galės gauti šį finansavimą. Tai padės užtikrinti didesnį lankstumą finansavimui e, tam tikriem e, projektam, tai, tai padės kurti ir darbo vietas, bus tolimesnis poveikis. Valstybės narės turės galimybę e, ne tik tai panaudoti savo išteklius gyvendinant sanglodos politikas, tai bus nacionalinė investicijų programos dalis, bet taip pat galės prisidėti ir papildomom lėšom. Tai bus e, vienkartinis e, in, e, įnašas remiantis stabilumo paketų 55 procentai investicijų teks tvariom investicijom, tai padės siekti ir Paryžiaus sutarimo tikslų kovos su klimato kaitas rytyje. Pasiekiama užtikrinti, kad investuotojai turėtų daugiau apibrieštumo, užtikrintumo. Taip pat sieksime užtikrinti, kad DFP pagalba būtų galima spręsti laukiančius iššūkius. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų tvirtas ES biudžetas investijų programa būtina, labai svarbi. Galvojant apie politinius prioritetus per kitą kadenciją, turime E, užtikrinti mūsų ekonomikos orientavimas į, į aplinkosaugą, turime skatinti inovacijas ar darbo vietų kūrimą. Dėkui. Labai ačiū tau. Toliau EPP frakcijos vardu panas Karas. Pirmininkė komisijos nario. Pane pranešėjai, Fernandės ir Gualtieri, <clears throat> noriu padėkoti jums visiems, taip pat ir Udo Bulmanui, kuris e, kartu su manimi viso proceso pradžioje dalyvavo toje kovoje už investicijas. Sutelkti investicijas reiškia bėgti nesibaigianti maratoną. Šios komisijos pradžioje pirmoji iniciatyva buvo <clears throat> Junkerio planas, po to buvo patvirtintas antrasis Junkerio planas, pratestas iki 20 metų, paskui mes pradėjome bendrabiauti su kaiminiais regionais, pirmiausiai <clears throat> Afrika, o dabar iki 27 metų su InvestEU programa dar vieną skyrių patvirtiname. E, trilijonas 200 milijardų eurų turėtų būti pritraukta naujų investicijų, 945 tūkstančiai smulkaus verslo įmonių turėtų būti paremta, 400 milijardų eurų iki šiol jau buvo uh, <clears throat> mobilizuota ir, e, ir taip pat sukurta pusantro milijono naujų darbo vietų. Invest EU programa taps veiksmingesnė, jas sumažinama bus <clears throat> biurokratinė našta, siekiant pasinaudoti įvairiamis finansinėmis priemonėmis, kurios dabar bus sutelktos į vieną visumą. Taip pat bus tinkamiau įgyvendinami kovos su klimato kaita ir aplinkosaugos <clears throat> tikslai ateitie numatant 55 procentus infrastruktūros investicijų šiose sritise. Taip pat pagerės mažųjų projektų rėmimas. ES <clears throat> garantijos galės būti suteiktos vietinių lygmenių vykdomams investicijoms užtikrinama politinė nepriklausomybė ir e, sprendimų prieimimo skaidrumas. InvestEU nėra paskutinė, tai yra ketvirtoji viešo ir privataus sektoriaus bendarbiavimo skatinimo e, dalis <clears throat> siekiant e, tinkamą kryptimį pakreipti ekonomikos saugimo ir užimtumo skatinimą. Tikiuosi, kad kitą kadenciją tas procesas bus tęsiamas. Ačiū. Dabar ponia Glanets Moran, socialistų demokratų frakcijos vardu kalbės ponia pirmininkė. Pone pirmininkė, kolegos, noriu pasveikinti ir padėkoti pranešėjams. Taip pat šis sustarimas e, yra laikinas e, sustarimas dėl InvestEU e, programos 21-27 metams. Tai yra stipris signalas ir pozityvus signalas, kuris rodo, kad Parlamentas e, gali didžiuotis siūsdamas šį signalą tarybai, paremdamas šį, pratesdamas šį Junkerio planą, e, siekiant užtikrinti tolesnį augimą, darbo vietų kūrimą nuo 21 metų sausio mėnesio. Aišku, kad e, čia bus užtikrinama finansavimas ir vietos projektams, moksliniams tyrimams, skaitmeninimui, bet tai taip pat bus paremta tas atsiranda ir garantijų įvedimas, kurios pagristos etiniais principais ir tvarių vystimusi. Čia yra, aišku, partnerystė tarp e, komisijos investicijų banko ir nacionalinių bei vietos investicijų bankų siekiant finansuoti aplinksavinius projektus, e, siekiant ir Paryžiaus tikslų ir šiaip ir laikantis jungtinių tautų E, vystimosi tikslų. Norėčiau priminti, ką sakė pranešėjas Fernandės. Jis sakė, kad tai, kad galime padaryti šiandien, tai yra skirti investicijas į socialinį sritį. Įmanoma dabar skirti finansavimą ir kultūros, ir kūrybiniams sektoriams. Manau, kad Čia yra puikus bendradarbiavimas tarp e, viešų investicijų ir europinių investicijų pagal kultūrinę programą. E, pagaliau Europa galės atsive, atsi, atsisukti į vyrus ir moteris, ji bus Europos euro, istorinė, kultūrinė Europa. E, InvestEU programa tikrai taps tvirta programa, kuri leis Europos Sąjungai toliau kavoti e, su klimato kaita, įtraukti visuomenę į šios darbus, e, mes galėsime progresyviai kurti mūsų Europą. Ir taip galėsime gyvendinti visus e, ambicingus Europos siekius. Ačiū, toliau panas Peket, AKR e frakcija. Ačiū, Pana pirmininkė, mėly kolegos, Invest EU programa Europa galės investuoti į tvarius inovacinius projektus. 40 milijardų eurų garantijų numatyta, jokių subsidijų ir 650 milijardų eurų turėtų būti pritraukta investicinių lėšų įvairius svarbius sektorius. Tokiu būdu bus remiamas Europos įmonės tam, kad galėtų kurti uh, inovacinius produktus ir netapti priklausomomis nuo stambių ne europinių finansavimo <clears throat> šaltinių. Šią programą e, egzistuojantis e, investiciniai instrumentai ir priemonės bus sutelktos į vieną vietą, taip pat ir nacionaliniai investiciniai bankai, Flandrijos e, investiciniai bankai galės savarankiškai prisimti atsakomybę už tam tikrų projektų finansavimą ir manau, kad pasieksime aiškių apčiuopiamų rezultatų. Tai, kad investijų programa yra patvirtinama per paskutinį plenarnės sesijos e, šią kadenciją posėdį, man reiškia labai įdomaus politinio laikotarpio pabaigą. Ačiū Alde frakcijos vadovui, ponė Vėrin, kalbės vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. InvestEU, kuri pakeis strateginių investicijų fondą, atliks labai svarbų vaidmenį ir kitą kadenciją, pasirinkdama labai aiškę kryptį, nes viena iš pamokų, kurią išmokome po 2008 metų krizės, yra ta, kad reikia sukurti stabilę ekonomiką, o ji turi būti grindžiama investicijomis. 650 milijardų eurų numatomų investicijų yra tam tikras įsipareigojimas ateičiai. Pirmiausia, jeigu sėkmė investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas, e, skaitmeninimą, siekiant užtikrinti, kad per artimiausius metus ES turėtų tapti viena patraukliausių investi vietų investicijoms visame pasaulyje, <clears throat> investuotojams, įmonėms, darbuotojams ir uh, kūrybiškiams žmonėms. Mėly kolegos, <clears throat> leiskime, pabandykime visi bendromis pastangomis užpildyti tas investicinės spragas. Ačiū pams papadimulis GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pasiūlymas, kurį patikė du pranešėjai, yra pagerintas variantas palyginti su pradiniu variantu, kurį patikė komisija bet iš tikrųjų tai yra toli gražu, ko mums reikia. Mums reikia daugiau investicijų. Reikia globalios investicijų, investicijų e, programos visai Europos Sąjungai. Žinoma, kadangi naujosios daugmetės finansos programos dar nėra, e, tai mes siūlome komisija mm, mažina tam tikras finansavimą tam tikroms rytis priešingai parlamentui. Kaip guoja šešėlinis pranešėjas, aš pateikiau pasiūlymų, kad pagerintume komisijos pasiūlymą mažinti biurokratiją, siekti didės, geresnį geografinį paskirstimą, e, plačiau įtraukti MVI ir daugiau e, vaidmens vietos bankams, regioniams bankams ir daugiau kavos su klimato kaita per investicijas. Visgi man atrodo, kad reikia ambicingesnių pasiūlymų. Todėl prieš balsavimą, per balsavimą mes pateiksime daugiau pakeitimų šią kryptimį. Ačiū. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu ponas Solė, vieną pusantros minutės. Komisarė, kolegos, mums investijų pirmiausia turi būti priemonė siekiant pažangos E, dėgiant tvarę ekonomiką. Dėl to mes džiaugiamės, kad padidinti klimato išlaidų tikslai tvarios infrastruktūros sričiai ir klimato e, tikslams. Todėl turėtume siekti įgyvendinti klim, Paryžiaus konferencijos tikslus. Mes turime laikytis tvarių investicijų principo ir parlamentas aiškiai pasakė, kad brandolinė energija, akmens anglės energija nėra tvarios investicijos, todėl būtina rasti politinės valios, paskatinti finansinį sektorių, e, siūlyti finansavimo projektus, perinant prie žaliosios ekonomikos. Be to mes prieštaraujame gynybos projektų finansavimui, panaudojant investėjų Yra daug daugiau, daug svarbių socialinių aplinkosauginių problemų, kurie reikalauja, reikalauja mūsų dėmesio. Taigi grįžtant prie pozityvių dalykų, tai aš džiaugiuosi platesnių nacionalinių ir vietos regioninių vystimosi banko įtraukimų, nes jie geriausiai žino, kokie projektai nuspelno dėmesio dėl to, kad jie turi vietinių žinių. Na ir pagaliau noriu padėkoti pranešėjams už jų e, įdėtą darbą. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu ponas Arnot. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Tai bus paskutinis kartas, kai aš kalbu Europos parlamente. <clears throat> Aš nesieksiu būti perrinktas. Buvau išrinktas 2014 metais pagal Brexit programą ir mes net e, laimėjome Europos rinkimus ir aš laikiausi tų įsipareigojimų. Per tuos rinkimus mes įsipareigojame siekti breksitų. 16 metų referendumas reikalavo breksito, 18 metų rinkimai tai patvirtino. Keturis kartus britų žmonės pasakė savo nuomonę labai aiškiai. Tol man atrodo su, surrealu, kad praėjus trejams metams mes aptarinėjome investijų projektą dar 14 milijardų mokesčių mokėtojų pinigų dar 500 milijonų techniniai pusė ir e, vis tiek nežinome, ar Junktinė karalystė bus e, kitos dokumentės finansinės programos dalis ar ne. To negalime numatyti. Kovo 29, balandžio 12, birželio 31, spalio 31. Dėl viso to, viso to aš kaltinu vyriausybės, Britų vyriausybės nereištingumą. Britų žmonės keturis kartus politikams pasakė, kad reikia išstoti iš ES, o gegužės 23 e, pasakys dar penktą kartą. Dėl to Brexito partijos ir pirmąją e, pagal apklausas. Noriu priminti žinomus žodžius. Pabaiga jau arti ir užuolada leidžiasi. Bet mums reikia pasakyti, kad aš nepadariau visko, aš nepadariau visko, darėme viską darome viską juk, kad, ko mums, mums, iš mūsų reikalauja rinkėjai. Ir ateitie politikai turėtų ir privalo tai daryti. Toliau, pane Maletič, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Fernandes ir poną Gualtierį. Pasiektas labai geras sustarimas susijusius svarbiausiais naujosios InvestEU programos elementų. Kaip sakė komisijos narė, tai yra didžiulės paskatos ateičiai, ateities darybams, kurios bus labai svarbios kitai parlamento kadencijai. Jau trečią kartą kalbame apie šią programą, nes ji yra labai svarbi, ji svarbi ne tik tai formuojant šią programą, bet ir vėliau gyvendinant programą valstybės narėse ypač e, didinant tos programos matomumą. Labai svarbu finansuoti tos projektus, kurie mm, negauna finansavimo iš komercinės pusės ar iš sanglaudos e, fondų. Labai svarbu, kad e, startuoliai, gauti finansavimą, kad galėtų išaukti, ar verslininkai, kurie susiduria su sunkumais ir kuriems reikia antrą šansą. Taigi turime investuoti į projektus, kurie turi potencialą, bet nesusilaukia dėmesio iš komercinių bankų. Taip pat turiu pasakyti, kad reikia atkreipti dėmesį į e, geografinį paskirstimą. EFSI programa buvo skirta labiau išsivyščiusiams valstybėms, o dabar mes turime padėti ir mažiau išsivyščiusiams programams, šalims, kad jos galėtų pasinaudoti šią programą. Dabar pane Bereš, pusantros minutės. Pane pirmininkė, pane komisarė, šio teksto patvirtinimas ir programos sukūrimas yra susijęs su tuo, ko ėmėsi komisija spaudžiant socialistams ir demokratams, jau patvirtinus Junkerio praną Europos strateginių investicijų fondą 2015 metais ir atnaujinus 2017 metais. Ir e, tai yra svarbu, kad mes ruošiamės pastvirtinti 21-27 metų programą. Ir dėl valdysenos reikia geresnės pusiausvėros ko turėtų užsimti strateginio e, valdysenos komitetas ir kiti partneriai, tai yra nacionaliai vystimosi bankai, Europos investicijų bankas ir Europos parlamentas. Ši programa skirs investicijas labai svarbius, svarbiausius sektorius, ekologinius sektorius ir E, kad tai priklausytų ES lygmeniui, turime užsiimti infrastruktūros investicijomis, taip pat kultūros, kūrybinių sričių finansavimo. Ir ambicijų pritaikymas mūsų aplinkosauginiams siekiams e, reiškia, kad apie 40 procentų, procentų turėtų būti skirta ekonomikos žalimui. Kai dėl investicijų banko statuto, tai komisija nusprendė jį padaryti privilegijuotų partnerių. Per kitą kadenciją parlamentas turės spręsti šį klausimą. Mes nemanome, kad tai e, optimalu ir tam tikros galios turi būti suteiktos ir parlamentui. Ačiū toliau, ponė Mets, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Invest EU yra skirta pirmiausiai smulkiam verslui ir iškilus <clears throat> keletą kritinių pastabų, kurias pristatysiu pabaigoje, šią programą einama tinkama linkme. Pirmiausia, siekiant kovoti su klimato kaita ir didinant išlaidas konsultaciniams <clears throat> centrams ir užtikrinant geresnį geografinį paskirstimą, tai, kad visi projektai bus vertinami pagal tai, kiek jie prisideda prie kovos su klimato kaita, yra taip pat <clears throat> teigiamai vertintina. Kalbant apie neigiamus aspektus, vis tik tai pagal investijų programus galima investuoti į e, su gynybos sritimis susijusius projektus arba e, oro uostus bei iškastinį, su iškastiniu kūrų naudojimu susijusius projektus. Taigi, jeigu jūs nenorite, kad ES <clears throat> e, remtų tokio pavadžio projektus, kurie nukreipti prieš mūsų ateitį, tai gegužės mėnesį balsuokite už žaliuosius. Pons Pospišil dabar kalbės, ačiū už suteiktą žodį. Noriu sakyti, kad kolegos jau daug ką pasakė apie šią investicijų programą, kurią visapuškai palaikau. Investicijų programa man yra ypatingai svarbi, nes patirtis, kurią sukaupėme įgyvendindami strateginių investicijų fondo programą, parodo, kad labai svarbu yra susitelkti ties tokiamis rytimis, e, kurias, į kurias sunku pritraukti <clears throat> komercinį finansavimą. Todėl e, džiaugiuosi, kad e, šioje programoje didelis dėmesys yra skiriamas smulkiam verslui, kovai su klimato kaita, aplinkosaugai, moksliniams tyrimams ir plėtrai. Manau, kad ateityje šis projektas galėtų prisidėti prie Europos ekonomikos augimo, taip pat ir dėl savo e, multiplikacinio poveikio, nes šio Šios programos lėšoms bus galima steigti garantijas ir privačioms paskoloms. Tikiuosi, kad mes padarysime atitinkamas išvadas e, iš EFSI programos ir e, patvirtinsime <clears throat> tinkamą daugiametę finansinę programą nuo 2021 iki 2027 metų ir e, geriau gyvendinsime savo ateities projektus. Taip pat tikiuosi, kad busimos kadencijos parlamentas priims trūkstamus sprendimus tam, kad darbus pradėtume nuo 21 metų. Ponas Fernandes dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Prieš penkis metus socialistai savo rinkimų kampanijoje pareikalavo nustoti taikyti taupimo politiką bei skatinti vartojimą tam, kad būtų veikta finansų krizė. Norime padėkoti uh, už komisijos ir kitų frakcijų išreikštą paramą, tvirtinant ir rengiant Junkerio planą, kuris buvo labai svarbus siekiant įveikti krizę. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad dabar žengėme labai svarbų žingsnį, siekdami patvirtinti nulatinę investicijų skatinimo priemonę, per InvestEU programą. O investicijos yra labai svarbios tam, kad nepradėtų stagnuoti ekonomika. Tačiau mes vis tik tai negalime pamiršti, kad Junkerio planas gimė siekiant vykdyti anticiklinę kovos su ekonomikos nuosmukiu politiką. Ir Europoje tokią politiką reikia tęsti. Ponas Būda pusantros minutės. Aš dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti abiem pranešėm, investėjau vieną iš pagrindinių uh, politikos programą ES e, yra labai e, svarbu užtikrinti, kad privačios investicijos užtikrintų atitinkamą lygmenį visoje ES. Tam reikalingos tam tikros garantijos investuotojams, o pasiekmes akivaizdžios. Tai lemtų geresnį gyvenimą ES piliečiams per ekonominę socialinę konvergenciją, didesnį e, konkurencingumą, inovacijas, skaitmeninimą ir atsakingą išteklių naudojimą. Dabar investicijos dažniausiai sutelktos tik tam tikrose valstybėse narėse, todėl renkantis ateityje projektus finansuotinus per investijų turėtumėm užtikrinti geografinę pusiausvyrą visose valstybėse narėse, kad ne, neliktų regionų, kurie negato investicijų. MVI atlieka svarbu ekonominę vaidmenį ES, bet reikalo turi susidėtingom procedūrom, norėdamas gauti investicijas investijų turi padėti supaprastinti procedūras, kad būtų sumažinta biurokratinė našta ir europinių ir nacionalinių lygmenių kartu. Mažesni vietiniai projektai turi būti patrauklesni ypač kai orientuojamas į didesnį vietos išteklių panaudojimą, padedant inovacijų centrų kūrimai, novatoriškų produktų kūrimai, vietos valdžios institucijos turėtų padėti kuburingai pramoniai, turėtų padėti kurti dalymuose darbo erdves. Panas Riubik, pusantros minutės ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti e, smulkaus verslo paramos grupės vadovui ponui Kariu už tai, kad jis jau daugelį metų remia smulkųjį verslą Nes mažos vidutinės <clears throat> įmonės yra labai e, svarbios, kuriant visuomenės gerovę. Aš į sektorius stebiu jau taip pat beveik 25 metus ir galiu labai puikiai prisiminti, kuomet buvo nuo 2001 iki 2005 metų patvirtinta smulkaus verslo skatinimo programa. Mes numatėme 450 milijonų paramos lėšų ir dalyvauti tinkamose darybose nuo 7 iki 13 metų. Tada buvo patvirtinta verslumo programa, jai buvo numatyta daugiau nei 2 milijardai eurų ir e, galiausiai buvo e, numatyti 3 e, milijardai, o per strateginių investicijų, investicijų fondą 500 milijardų, o dabar yra numatytas daugiau nei trilijonas lėšų eurų <clears throat> investicijų skatinimui, kuriant e, palankę investicinę aplinką, taip pat ir Horizontas Europa programą 35 procentai tinkamų lėšų tam yra skirta. Taigi Europa vykdo tikrai pavyzdinę politiką e, ir šio pavyzdžių gali pasiekti likęs pasaulis. Noriu padėkoti komisijos nariai Bienkovskai, nes tikrai žinau, kad pakankamai sunku yra ginti smulkaus verslo interesu, tačiau, interesus, tačiau įrodėme, kad tai yra įmanoma. Linkime toliau sėkmės. Ačiū. Ponas Notės Marijas vienintelis paprašė žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą žodis jam. Ačiū, pirmininkė. Invest EU programa teoriškai galėtų duoti rezultatų, padėti sukurti darbo vietų, padėti įgyti įgūdžių, dalyvauti mokymuose, tačiau neturėtumėm kartoti Junkerio plano klaidų, nes e, patirtis iš EFSI, ypač Graikijoje, rodo, kad uh, daugiausia lėšų gavo Europos e, dauginacionalinės e, įmonės ir būtent jas ir finansavome. Juos už, užgrobė Graikijo oro uostus, e, pavyzdžiui, Fraport dalyvavo investiciniai programoje, Vokietijos bendrovė pasiskolino 200 milijonų iš Europos investicijų banko, panašią sumą iš Graikijos banko ir tokiu būdu užgrobė Graikijos oro uostus. Tai ne investicijos, ne tokios investicijos, kurios prisideda prie ekonomikos augimo regiono ar vietos lygmenio. Tai tiesiog ES remia prie, prie privatizaciją. Mes turime remti MBI ir turime užtikrinti pridėtinę viet, vertę vietos lygmenio. Ačiū. Žodis ponė Bimkos kaip komisijos. Ačiū parlamento nariams už šias diskusijas. Ačiū už teigiamas pastabas apie programą. Pagrindinė išvada, kurią dariau po šitų diskusijų, yra tokia, kad yra išsakyta visiška parama investijų programai, tačiau taip pat, aišku, priemiau domien ir tai, kad lūkesčiai labai dideli ir kad išsakytos rekomendacijos dėl šitos programos galiu pasakyti, jog jie, e, tai pertiksiu ir e, tai, į tai komisija atsižvelgs rengdama programą. Ačiū Jums e, dar kartą, ačiū pranešėjim, šešėliniam pranešėjim ir Jums visiems. Ačiū ir pabaigai pranešėjas Fernandės. Prašom. Viešojo sektoriaus investicijos yra labai svarbios. Privačiaus sektoriaus investicijos taip pat yra būtinos, e, skatinant privačias iniciatyvas, stiprinant ES konkurencingumą, skatinant verslumą, startuolius, stiprinant konkurencingumą ir ES darbo našumą, tai yra būdai užtikrinti ir geresnius atlyginimus visiems tiek viešajame sektorėje, tiek privačiame. Viešo sektoriaus investicijų prasme svarbiausia, kad vyriausybės suvaidintų savo vaidmenį. Dėja, mano šalyje, Portugalijoje, pagal dabartinį investicijų planą vyriausybė, ypač ankstesnis ministras Pedro Markės, nepanaudojo ne vieno euro skirto investicijoms, o Junkerio planas, kaip ir InvestEU, gali būti panaudoti tiek viešajame, tiek privačiajame sektorėje. Visi turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir Europos parlamentas, tvirtinamas šią programą, numatė mobilizuoti 700 milijonų eurų. Mes norime, kad e, geografinis paskirtimas būtų geresnis, būtų sustiprintas taip vadinamas patariamosios ašies vaidmuo investuotojams, bet būtina, kad valstybės narėse būtų nacionaliniai centrai ir platformos remti investuotojus, kad būtų regioninės platformos ir centrai siekiant žmonėms padėti, kai jie siekia kažką padaryti. Ir mes turime padėti E, žmonių iniciatyvomis siekti gerai daugiau užimtumo, geresnių darbo vietų, didesnio ES konkurencingumo ir labiau įtraukiančios ES. Ačiū, baigiame šią diskusiją, buvo paskutinė mano pirmininkauta diskusija, labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Vartojama, balsavimas šio klausimo vyks rytoj, o kitas posėdis taip pat bus rytoj ketvirtadienį, balandžio 18 dieną, nuo 8.30 iki 14 val. Darbo atverkė yra paskelbta ir prieinama Europos parlamento interneto tinklavietėje. Dar ponas Rubik norėjo kažką pasakyti, prašom. Kirmus pirmininkė, norėčiau plenarnio posėdžio dalyvių vardu nuoširdžiai Jums padėkoti už puikų pirmininkavimą ir linkiu Jums sėkmės ateityje. Labai ačiū. Tikiuosi, kad e, sustiksime dar ir kitomis e, aplinkybėmis e, dalyvaudami galbūt asmenėse diskusijose, taip pat ir jūsų šalyje. Labai ačiū.